parengė kolega Lamasūr dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų. Iš karto sudėkiu žodį Lamasūr keturiom minutėm. Ačiū pirmininkė. Europos ilgalaikių investicijų fondų steigimas yra pirmas žingsnis siekiant E, nukreipti fondų lėšas ilgalaikiams investicijoms. Matome pirmosius atsigavimo ženklus Europoje ir naftos kainos yra mažos. Matome, kad politika Europos centrinio banko tikrai labai skatina mm, bendrą atsigavimą ir turime ir Junkerio e, e, planą ir turime su, sustiprinti visus tuos atsigavimo elementus. Turime dabar galvoti ir apie mm, pinigų srautus, kurie natūraliai atkeliauja į Europą. E, turime galvoti apie bankinės sąjungos visus elementus. Turime panaikinti kliūtis investicijoms, kurios dar egzistuoja tarp valstybių narių narių, mm, dirbti kartu su partneriais ir mm, tai yra visi tie iššūkiai bankiniai sąjungai ir a, finansinėms rinkoms veikti ir Tikrai kartu su komisija mes pradėjome nuo neraminančių elementų. Yra daug pinigų srautų e, pasaulyje, tačiau mažai iš jų keliauja į ilgalaikį investavimą. Tikrai labai mažai atkeliauja į Europą finansavimui. Be to, Europoje matome didžiulį įsiskolinimą, e, trūksta biudžetinių reformų. Didžiosios įmonės laikosi konservatyvios investavimo politikos arba investuoja ne Europoje. Tai dar labiau silpnina trapę trapę, trapę valstybės situaciją. Be to, tie pensijų fondai, kurie nori investuoti į ilgalaikis, um, ilgalaikį kapitalą, negali autonomiškai sukaupti pakankamų išteklių. Nėra ir europinės priemonės, kuri leistų uh, Mm, tokiems fondams veikti kartu ir taip investuoti. Taigi reikėjo sukurti naują investavimo priemonę rinkoje, kad būtų galima paskatinti visus investuoti į kapitalą. Mm, tai būtų ir mm, nebiržinės įmonės, ir biržinės kai kurios įmonės galėtų investuoti. E, kalbėtumėme apie rizikos fondus ir socialinės partnerystės fondus, kas visai neseniai sukurta. Mm, tokios kategorijų fondas reiškia, kad investuotojai turi mm, įsipareigoti ilgalo, il, investuoti ilgalaikiu laikotarpiu už tam tikrą gražą kad paskui galėtų um, atsiimti tuos pinigus arba išsiimti juos anksčiau, bet uh, už mažesnę gražą. Reikia, kad uh, 70 procentų būtų investuojama į kapitalą, kad fondų valdytojai um, atitiktų griežtas taisyklės alternatyvaus investavimo fondų valdytojams nustatytas ir galiausiai um, turi būti valdymas užtikrintas neterminuotas metai, kad investuotojai galėtų susigražinti savo investicijas, išskyrus tam tikrus atvejus, kurie būtų iš karto iš pat pradžio apibriežti. Mes norėjome, kad taisyklės būtų kaip galima švelnesnės, kad tam, kad he, e, e, e, rizikos fondai, hedge fondai, kad pensijų fondai galėtų atitinkamai prisitaikyti. Ir aišku, galvojant apie, pavyzdžiui, pensijų fondus, vietos fondus, draudimo fondus, kai kurie iš tų fondų būtų prieinami taip pat ir neprofesionaliems investuotojams, o šiaip bendrai tai būtų taikoma profesionaliems investuotojams. Mes tikimės, kad šis teisės aktas įsigalios kartu su Junkerio planu, kurio tikslas yra toks pat atgaivinti augimą ir konkurencingumą visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju. Orok <coughs> pe doamna comisar Vestager să ia cuvântul. Ačiū, o dabar žodis komisijos nariai Vestiger. Ponius ir ponai, Europos parlamento nariai, komisija labai džiaugiasi, kad į šią svarbę temą pažiūrėtų labai konstruktyviai. Turbūt visus įtikino pono Lamasūr žodžiai. Pranešėjo Lamasūr žodžiai. Aš tuo nuoširdžiai džiaugiuosi. Taip pat dėkoju poniai mm, Gangupolo, kuri dirbo praeitoje kadencijoje. Aš džiaugiuosi, kad parlamentas pademonstravo norą siekti kompromisų dėl Europos investicijų kvotos. Ir tai užtikrina, kad ateities Europos investicijų fondai bus patraukus ir investicijų valdytojams, ir investuotojams. Šitie e, ilgalaikiai fondai investuos į infrastruktūrą, realų turtą, ilgalaikius projektus, nebiržinės įmonės, mažas ir vidutinės biržinės įmonės ir intelektinė nusavybė. Tai unikali galimybė valdytojams suteikti investuotojams prieigą prie platesnio e, spektro įvairių turto rūšių, kurios likščiol buvo labai griežtai reglamentuojamos. Tai galimybė mūsų įmonėms padidinti finansavimą realioje ekonomikoje. Šis reglamentas tai vienas iš pirmųjų konkrečių žingsnių e, toje darbotvarkėje, kurią mes norime atlikti kapitalo rinkų srityje. Investuotojai norėdami skirti pinigų ilgalaikiams investicijoms, susiduria su fragmentuota teisinė reglamentavimo aplinka skirtingose valstybėse narėse. O tai, aišku, riboja mm, privačių investicijų kiekį, riboja darbo vietų kūrimą ir ekonomikos augimą. E, ilgalaikių investicijų fondai skirti tai problemai spręsti. Nustatomos vienodos taisyklės ir leidžia tai investuotams investuoti į ilgalaikius projektus, mažas vidutinės įmonės. Tai pirmas žingsnis link tikrų e, bendrijos. Tiems investuotojams tai svarbu, kurie nori prisimti ilgalaikius įsipareigojimus. Jūs puikiai žinote, kad dabar yra pats laikas žengti tokius žingsnius šiuo metu krenta euro kursas, energijos kaina e, dabar mums palanki, bet mums taip pat reikia investicijų. E, vertiname, kad iki 20 metų bus nuo 150 iki 200 milijardų eurų, e, kurių reikės investuoti į infrastruktūrą. Įvairiose ekonomikos rytise reikia ilgalaikių kapitalo investicijų. Mūsų tikslas yra neatstumti bankų. Bankai dėl ilgalaikių investicijų taip pat vaidina labai svarbų vaidmenį ir verslo įmonėms, ir projektams valstybėse narise. Europos e, ilgalaikių investicijų fondai papildo bankų veiklą Parlamentas ir taryba visada teigė, kad MVI įmonės yra gyvybiškai svarbios e, Europos ekonomikai ir kad jas būtina įtraukti į šitą projektą. Aš noriu pagirti parlamento toleregiškumą, nes įtraukta ne tik fizinis turtas, bet ir intelektinė nuosavybė į šitą pasiūlymą. Moksliniams tyrimams ir mm, plėtojimui taip pat reikia investicijų. Visi investuotojai, mažmeniniai investuotojai, taip pat didmeniniai, tokie kaip pensijų fondai, galės naudotis ilgalaikiais investicijų fondais. Tai nuo pat pradžių buvo komisijos e, pasiūlymo kertiniai akmenys. Jūsų parama buvo labai svarbi ir šita nuostata išliko galutinėme tekste. E, aš taip pat sutinku, kad reikia saugiklių. E, tai yra nustatyta riba dėl pusės milijono eurų investicijų ir kad e, tokiu atveju iš tokios sumos į fondus gali būti pervedama tik pusė sumos. Ačiū uždėmesį. Acum fac un apel la colegi înainte de... Dėkuoju. Prieš paskelbiamas diskusijas norėčiau paprašyti kolegų kalbėti kuo trumpiau laikytis laiko limito, kad pradėtume balsavimą pusę dvylikos, kadangi dvyliktą valandą yra numatytas e, karaliaus Abdula vizitas. Hübner. Iš tikrųjų, viešosios in, investicijos pastaruoju metu sumažėjo ir jas reikia skatinti įgyvendinant Junkerio planą, kad jis taptų ne tik tai idėja ar pasiūlymu, o būtų įgyvendinamas praktikoje. Taigi reikėtų kurti investicinius fondus ir tie fondai turėtų paskatinti atskiruose sektoriuose investicijas ir augimą, tačiau reikalingos atitinkamos teisinės prielaidos užtikrinančios teisinis, e, finansinį stabilumą, o finansinis stabilumas užtikrins augimą. Tačiau privačios investicijos per vieną dieną nieko nepakeis. Reikia gerinti investicinį klimatą, o tai reiškia, kad reikia pašalinti kliūtis, kurios yra kilusios rinkoje. Pavyzdžiui, mokumas 2 direktyva galėtų būti vienas iš tų e, metodų. Aš manyčiau, kad ilgalaikis finansavimas pareikalaus pastangų vis, iš visų institucijų, kurios dalyvauja teisėkuros procese, taip pat iš tarpininkų ir taip pat ir iš tų fondų naudotojų. Kofot, dvi minutės. Uh, Ačiū. Aš tiesiog kaip šešėlinis pranešėjas siekiau, kad būtų kuriami investiciniai fondai, kurie paskatintų ekonomikos augimą. Ekonominė krizė ir nepakankamas finansavimas Europoje rodo, kad reikalingios investicijos, skatinančios investiciją ir skatinančias darbo vietų kūrimą ir augimą. Taigi ilgalaikiai investiciniai fondai galėtų būti dalinis atsakymas į tuos iššūkius, kurie kyla Europai, kad ji grįžtų į augimo kelią. Investiciniai fondai galėtų paskatinti ES ekonomikos augimą, saug, e, e, draudimo pensijų fondai galėtų būti nukreipiami kaip ilgalaikės investicijos į ekonomiką. Labai svarbu, kad galiausiai būtų finansuojamas labai išmanus, taupus ir e, įtraukus augimas Europoje. Labai svarbu pasinaudoti visą sukauptą patirtimi ir aš tikiuosi, kad šitie fondai paskatins investicijas ir jais bus pasinaudojama darant e, žaliasias investicijas, įtraukės investicijas, kurios padės spręsti ekonomikos ir socialinius klausimus. Mums reikalinga Europa, kuri lyderauja investicijų į žalį ekonomiką srityje ir mes turime užtikrinti pažangą šioje srityje. Žalesis ekologiškas aukimas e, reiškia, kad mes neturime paruošti sąskaitos kitoms kartoms, kuriai jos turės sumokėti ir todėl didmeniniai, didmeniniai investuotojai ir mažmeniniai investuotojai turi pasinaudoti šitą investicijos galimybę. galimybę. Stanislav, pusantros minutės. Panie Przewodniczący, Panie Panowie. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Iš tikrųjų, ES komisija siūlo priemonės, kurios padėtų pritraukti laisvą investuotojų kapitalą, nesvarbu, kur jisai būtų. Iš tikrųjų, šitie fondai turėtų paskatinti augimą ir padėti plėtoti mokslą ir inovacijas. Žinoma, draudimo pensijų fondai, profesionalūs investuotojai turėtų turėti galimybę nukreipti savo lėšas į ES ekonomikos rytis ir už jos ribų. Todėl investuotojams reikia numatyti pakankamai daug lankstumą, turint omenyje, kad investicijos ES kol kas yra pakankamai neintensyvės. Debakar. Ačiū pirmininkė, dėkoju kolegai Lamasūrui, taip pat ir komisija už tai, kad pateikė šitą pasiūlymą. Mes iš tikrųjų pasiekėme kompromiso, kuris galėtų būti priimtinas rinkoms, kadangi mes galvojame apie kapitalų vidaus rinką, o tai reiškia, kad mums reikia užtikrinti e, finansavimo investicijų įvairovę ir mes turėtume numatyti galimybės invest... viešiesiems investuotojams, privatiems investuotojams nukreipti lėšas, kuriomis būtų naudojamasi bendrai. Taigi reikalingos paskatos investuotojams, tuo labiau, kad bendrovės ieško investavimo šaltinių ir tai ypatingai svarbu mažoms ir vidinėms įmonėms. Žinoma, kad kol kas dar niekas yra nepadaryta, dar reikėtų pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti investicijų gražą e, draudimo pensijų fondams ir užtikrinti, kad būtų investuojama į tuos produktus, kurie ypatingai laukia investicijų. Taigi kapitalo rinka turėtų vadovauti solidžiais pagrindais, reikėtų taip pat numatyti lygias galimybės apmokant iš investicijų gautas pajamas. Aš tikuoju, tikiuosi, kad mes kurdami Europos ilgalaikių investicijų fondą E, užtikrin, padarysime investicijų aplinką tvaresnę, užtikrinsime daugiau teisinio aiškumo ir, žinoma, padėsime sukurti daugiau darbo vietų. Urban Crespo, minutė 30. Pirmininkė kolegos, komisijos pristatytas investicijų planas siekia paskatinti investicijas, tačiau yra skandalas, kadangi bilijonai viešo sektoriaus investicijų turi pritraukti tiek privataus sektoriaus investicijų. Reikia galvoti apie ilgalaikį investavimą, mm, kuriuo galėtų pasinaudoti institucijos ir privatus asmenis. Mm, tačiau šiame teisės akte nėra pakankamų garantijų, kurios uh, galėtų apsaugoti investicijas. Jo, e, čia yra atveriamos duris rizikos kapitalui. Tikrai negalime rizikuoti žmonių santaupomis, negalime leisti, kad būtų tokia makroekonominė politika taikoma, kuri grėstų e, bankų bankrotais. Mano valstybė mes norime, kad smulkus taupytojai galėtų investuoti į atitinkamą tinkamas priekes, tačiau rizika yra tokia, kad nuostolių patirs milijonai žmonių. Ponios ir ponai, viena vertus šio dokumento tikslas yra pasiekti e, naujo susitarimo Europai su Junkerio planu, tačiau to nepakaks e, ekonomikai atgaivinti šiame žemynė. Čia yra galvojama tik tai apie neoliberalistinę politiką, o e, tokios priemonės kaip LTIF, Europos ilgalaikį investicijų fondai tikrai neturės poveikio ateityje. Negalime leisti, kad kazino um, metodai čia veiktų ir būtų rizikuojama mūsų piliečių santaupomis. Lamberts. Uh, pen... Lamberts. Prezident, madame la commissaire. Uh... Pirmininkė, Komisarė kolegos, Europa yra turtingas žemynas, ne vien tik tai savo istoriją, įvairovę, bet ir investicijomis. Ir vis tik tai Europa negali, nesugeba investuoti, žiūrėti į ateitį. Mūsų žemynui reikia investicijų, reikia žmogiškų, materialinių, finansinių išteklių kurie būtų, pavyzdžiui, buvo kalbama apie energetinę sąjungą, apie investavimą um, į e, energinį transformavimą. Reikia investuoti į mokslo tyrimus, į konkurencingumo stiprinimą, į mūsų gamtinių išteklių išsaugojimą, į mūsų socialinės anglaudos išsaugojimą. Tačiau tos investicijos uh, vis tik tai nevyksta, kodėl 20 metų e, egzistuoja tos dogmos dėl suverenumo, dėl pelno vaikymosi maksimalaus. 20 metų mm, reguliavimo nebuvimo finansų rinkose privedė prie tokios logikos, kad siekiama tik tai didžiausio pelno investuotojams. Bet kaip mes galime panu, pavadinti investuotojais bankus, um, investavimo fondus, asmenys, kurie kabutėse investuoja į visuomenę vienai mikrosekundiai tik tai. Kaip gali pavadinti investuotojus tokiais, tokius, kurie um, net konservatyviausi nenori akcijos išlaikyti ilgiau nei penkerius metus. Taigi, ką galima padaryti? Pana Lamasūro tekstas žengia gerą kryptimį, tačiau pernelyg kuklušiai yra užmojai. Um, tikrai nepri, nepritrauksime investuotojų. Um, reikia galvoti apie ilgalaikį investavimą. Ir pavyzdžiui, taryba uh, atsisakė ir ponia Vestager tai pabrėžė, paremti investavimo ženklą prekinį ženklą um, europinį, kai, kai, jeigu um, Europos fondai investuoja bent 60 procentų Europoje, turėtų gauti europinį investuotojo ženklą. Uh, bet iš tikrųjų, o gal investuotojai nori teikti pirmenybę investavimą Europoje ir taryba atsisakydama paremti šį pasiūlymą parodė, kurie kryptimi žiūri. Uh, manau, kad šiuo tekstu mes siekiame atgaivinti investavimą Europą, tačiau to nepakaks reikia papildomų reguliavimo priemonių. Visų pirma, reikia atskirti mažmeninius bankus, patikimos reputacijos bankus. Reikia aiškiai pasakyti, kad um, reikia baigti su tais kazino, reikia galvoti apie tai, kad bankai privalo teikti finansavimą realiai ekonomikai. Reikia galvoti apie tai, kad uh, jeigu mm, vienintelis dalykas, ko yra siekiama, tai išspausti planetą kaip citriną, vaikantis maksimalaus pelno, tai tikrai nieko nebus pasiekta. Reikia tikro europinio investavimo plano. Aš norėčiau paminėti du skaičius - 13 milijardų Junkerio planas e, ska, e, pažada mobilizuoti tiek pinigų per viešo sektoriaus investicijas, investicijas, tačiau manau, kad tikrai puikiai galėtumėm tos pinigus gauti, jeigu rimčiau dirbtumėm dėl e, kovodami su mokesiniais rojais ir su mokesčių slėpimu, mes galėtumėm gauti daug daugiau milijardų. Etheridge, Etheridge pakėlė mėlyną kortelę, ponia Lambertai, ar atsakysite? accepting uh, your ways Ačiū, kad sutikote, jūs visada maloniai atsakote į tokius klausimus. Jūs kalbėjote apie valstybės kapitalą, viešo sektoriaus investavimą. Ar nesutiktumėte, aš žinau, kad jūs kritiškai pasisakote um, dėl privataus pelno, tačiau be to privataus pelno, be privačios kūrybos, visą tai, ko siekėte, kad valstybė investuotų, tikrai tai neegzistuos. Ar nesutiksite su manimi, kad reikėtų paskatinti ir privataus turto kūrimą, galbūt kažkur ir per mokesčius. Um, na, tai jau tapo įpročiu mums taip e, vesti tokius dialogus šioje salėje. Tikrai, aš negalvoju, kad šimtų procentų ekonomika turi būti varoma šimtų procentų viešo sektoriaus investicijomis, tačiau jos yra reikalingos. Aš tik tai noriu, kad būtų visų pirma atskirti bankai. Visų pirma, kad kai eina kalba apie privačias santaupas, kad tos privačios santaupas būtų nukreiptos į realią ekonomiką. Ir taip mums reikia privataus investavimo. Tačiau ką aš mačiau per ilgą savo karjerą, e, kai eina kalba apie privačius investuotojus. E, tai jiems tas horizontas yra vis artesnis ir artesnis. Jau eina kalba jau net ne apie metų ketvirtį, ne apie mėnesį, e, ne apie dieną. Privatus pelnas yra teisėtas tol, kol jis gautas per vertybių kūrimą visuomeniai. Steven, pentru 1 minut și 30 de secunde. Wolf Steven. Mr. Chairman, there is an English poet by the name Ačiū. Pirmininkė, anglų poetas Edison yra tai pasakęs. Mirties baimė įrodo, kad žmogus yra mirtingas ir galų gale pranyksta. E, taip yra dabar su Graikija. Mes bijome, kad Graikijos bankrotas nusitems su savimi Europą ir kad paaiškės, kad Europos Sąjunga apskritai yra fiasko ir jos laikas praėjo e, dabar bandoma sukurti tokią sistemą, kuri, aš manau, Europą ilgainiui sugriaus. Tai yra šita ilgalaikių investicijų strategija. Panašu, kad kai kurie šioje salėje mano, kad e, centrinių bankų vadovai vadovauja ekonomikai ir vadovauja gerai. E, Taip dabar elgesi ECB su savo kvantityvinio e, pinigų leidimo politika, kuri skurdina mūsų žmonės. Taip atsitiko su mūsų, tarkime, telefonų ar kompiuterių pramonė, kuri dingo iš Europos. E, juk jūs patys negaminate kompiuterių, taigi kodėl manote, kad jūs galite kurti investicijų fondus ar pensijų fondus? Investicijų pasaulyje yra daug talentų, kurie bandė sukurti šitą strategiją ir jiems nepavyko, jums taip pat nepavyks. Mėly kolegos, Europos ilgalaikio investavimo fondai yra tikrai išmintingas sprendimas. Reikia paremti MVI vykdant struktūrinius projektus, tačiau, kai eina kalba, pavyzdžiui, apie tokių fondų gyvendinimą, tai tikrai nėra jokių garantijų, kad viskas pasiseks. Galvojant apie bankinę sąjungą, apie reguliavimą, dras taisyklės, pranešime cituoju, LTIF yra pirmas etapas, sukuriant um, integruotą bendrą rinką kapitalui e, e, surinkti, kad būtų galima investuoti ilgalaikių laikotarpių į Europos ekonomiką. Tačiau kokiu pagrindu mes užtikrinsime Europinę konvergenciją? Žinote, finansinių rinkų reguliavimas, mūsų viso fiskalinė, socialinė sistema yra labai skirtinga, vienoje valstybė narėje nuo kitos labai skiriasi. Ir galvojant apie finansinės rinkas, jūs dar kartą nusileidžiate valstybių narių suverenumui, o jos tikrai nepraleidžia progos išsakyti savo poziciją. Tu du minutė, Barok. Uh, Niedermayer. Ačiū gerbiamą komisijos atstovę, ponės ir ponai. Aš manau, kad mūsų vienas iš tikslų, tikslų yra patobulinti Europos finansų sektorių. Uh, E, kad jis būtų mažiau fragmentuotas, tvirtesnis ir labiau europinis. E, tie pinigai, kuriuos skiriame investicijoms, tai kuria mūsų ateitį. Dėl to LTIF, mano nuomonė, yra gera iniciatyva ir kartu su kitomis Junkerio plano dalimis gali pakeisti ekonominį e, horizontą ir pagerinti mūsų ekonomikos augimo perspektyvas. Bet noriu pabrėžti, kad E, finansų reglamentavimas iškelia daug klausimų ir pabrėžia, kad daugelį valstybių narių reikia atlikti reformas, kad jos grįžtų į e, tvarų ekonomikos kelią. Kol to nėra, e, vyrauja neiškumas dėl mūsų ekonomikos ateities ir dėl investicijų. Antra, trūksta teisinio stabilumo ir dėl to žmonės nesiryšta ilgalaikiams investicijoms. Taip pat neužbaigtas bendros rinkos kūrimas, nes e, norint didelių daugia nacionalinių projektų turi funkcionuoti bendra rinka. Taigi pirmiausia, gerinkime finansinės sistemos reglamentavimą, bet nepašalinę tam tikrų kliūčių mes esame dar toli nuo galutinio tikslo. Dėkuoju ponui Lamasūr už šį projektą. Ačiū. Dabar ponė Beres Pervenš, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė komisarė. Čia kalbame apie pranešimą, kuris turėjo daug anksčiau jau būti pateiktas 2007 metais. Europoje sukrėtė krizė, visi supratome, kad eina kalba apie spekuliavimo ir ilgalaikio finansavimo um, nukreipimo nuo realios ekonomikos, kad ne, problema ir buvo siekiama gelbėti bankus, tačiau nieko nebuvo padaryta dėl tokių esminių dalykų, kaip užtikrinti finansavimą realiai realiai ekonomikai, kad tikrai Europą galėtų kovoti klimato kaita, demografiniais visais pasikeitimais um, ir kitais iššūkiais. Ir dabar turime gerų žinių, galbūt jau rytoj ilgalaikio investavimo fondai, LTIF, uh, taps tą naująją. Mm, uh, Nu, naujojų prekinių ženklų finansinėse rinkose, kad tikrai jie galės e, realiai, finansuoti realią ekonomiką iš tikrųjų. Ir e, tikiuosi, kad e, bus galima užtikrinti investicijas, kurių nepaliestų spekulacija, kurie ir, ir mokės nuolatiniai rojai ir tai iš tikrųjų tikiuosi, kad bus galima paskatinti tokiu būdu ir darbo vietų kūrimą čia, Europoje, per tas strateginės investicijas, kad, per tokius fondus. Na ir reikia, aišku, nepamiršti, trilogas dėl šio teksto buvo užbaigtas, kai Junkerio planas buvo pasiūlytas. Tai yra dar vienas ženklas, kad reikia teikti pirmenybę ilgalaikiam investavimui. Aš aš tikiuosi, kad tai bus raudonoji gyja, kai mes um, svarstysime ir komisijos pasiūlymus dėl um, kapitalo rinkų, kad iš, būtų užtikrintas finansavimas realiai ekonomikai. Von Stork, pentru un minut. Von Stork, vieną minutę. Gerbiami kolegos, Europai trūksta ilgalaikio investicinio kapitalo, todėl komisijos pirmininkas teisingai pastebėjo, kad susidurime su investicijų spraga ir šitą spragą šiais fondais norime užpildyti. Euro potenciali krizė anuo metu ir taip pat galimybė, kad e, Europos finansai gali žlugti, privedė prie finansavimo krizės, kadangi tokiomis politinėmis sąlygomis niekas nenori investuoti. Ir apskritai šiuo planu mes neužpildysime šios investicijų spragos, kadangi euras neveikia ir jį gelbėti nėra jokios prasmės. Mes tiesiog turime pažvelgti e, realybei į akis ir tiesiog bereikalo ne, deginti šiaudų, kurie net neša šilumos, bet tik tai e, liepsna. Ačiū pirmininkė. Be jokios abejonės, jei šis pranešimas būtų buvęs paskelbtas prieš dešimtmetį, mes būtume galėję diskutuoti apie ilgalaikės investicijas socialinėje srityje, apie jų gyvybingumą. O štai matome, kad pranešimas paskelbiamas tik dabar. Reikia kelti vieną sąlygą. Komisija turi įgyvendinti šias idėjas kuo greičiau. Tačiau reikia atsargiai elgtis su šiuo projektu. Europos investicijų bankas pasitelks savo išteklius, bet e, to neužtenka. Reikia kitų išteklių, jeigu norime, kad tas e, fondas gimtų ir gyventų. E, ypač jis svarbus mažoms bendruomenėms. E, ten galima išlaisvinti milžinišką e, darbo vietų kūrimo ir ekonomikos augimo potencialą. Mes suprantame paskatą siejama su ilgalaikio turto e, paskirimu investicijoms ir gavimu honoraro už tai arba palūkanų už tai. Mes suprantame šitą saugiklį, tačiau reikėtų užtikrinti, kad investuotojai nesistengtų kuo greičiau pasiimti kuo didesnio investicijų gražos derliaus. Matijas, šiandien mes kalbame apie labai svarbės ilgalaikės investicijas Europoje. Tačiau iki pačios reikalo esmės mes dar neprisikasime. Mes vadovaujamės tam tikromis dogmomis. Pirmoji, kapitalo rinkų bendryje turėtų atlikti svarbesnį vaidmenį, perkeldama, pasiūsdama pinigus į realią ekonomiką. Noriu užduoti klausimą, ar tikrai norime plėtoti kazino modelį, juk dėl jo kilo krizė. Ar norime, kad tas modelis dar labiau įsigalėtų, ar atvirkščiai norime viską pertvarkyti. Antra dogma. Mes turime kurti naujas investicijų priemonės, naujus investicijų fondus. Dogma sako, jeigu to nepadarysime, nėra kaip finansuoti mažas ir vidutinės įmonės. Apskritai dogma teigia, kad be kapitalo rinkų nebelieka alternatyvos finansavimui. Noriu paklausti, o kaip dėl tradicinių ryšių tarp bankų ir ekonomikos? Kaip dėl viešųjų valstybinių investicijų? Kodėl Mes vėl bandome kurti investicinių priemonės, kurios didina riziką ekonomikoje. Bandome mesti šimtus milijonų mm, eurų į ekonomiką, bet nesprendžiame centrinės problemos – paklausos. Mes, mes nedidiname paklausos, neatsisakome taupimo priemonių. Štai kur tikroji problema. E, ponas Cani Iš tikrųjų reikia pasiūsti labai aiškų signalą ekonomikai, tačiau ir šiuo atveju mes to nepadarome, kadangi šie ilgalaikiai investicijų fondai bus naudingi tik tarptautinėms bendrovėms, didiems investuotojams, o tikroji ekonomika tie konkretus mažieji investuotojai negalės gauti lėšų ir nepadės e, e, gaivinti ekonomikos. Iš tikrųjų įmonės nėra socialiai atsakingos, o investuotojai ir toliau spekuliuos, e, spekuliuos tiesiog naudodami E, piliečių santopomis. Ir ši, mes tiesiog šiais pasiūlymais sukama link ekonomikos modelio, o tai reiškia, kad mažasis verslas tiesiog paliks, bus paliktas nuo šalyje. Kit, Kirtsos Džordžas. Kadangi Štugeris netvykęs, kol kas į posėdį žodis yra kircas. Ši iniciatyva sveikintinas dalykas ir papildo ekonomikos vystimo modelį, kuris yra labai svarbus visai ES. Bus išspręstos ne visos problemos, tačiau bent jau ilgalaikių finansavimo E, poreikis gal bus, bus bent iš dalies patenkintas. Bankų sistemos e, e, stiprinimas, gaivinimas, taip pat įmonių finansavimo kaštų padengimas E, taip pat galima laukti naudos valstybėse, kurios yra ES pakraštyje. Taip pat galbūt šiomis lėšomis bus sumažintas ir valstybės įsiskolinimas. Ir dabar euro kursas, e, jo keitimo kursas nusistovėjo ir galime džiaugtis tiesiog Junkerio plano iniciatyva, kuri iš esmės yra ir Lamasūr iniciatyva ir reikėtų uh, tikėtis palankios raidos investicijų srityje. Šitas pasiūlymas galbūt nutildys euroskeptikus. Jeigu investicijos pasiteisins, tuomet pamatysime, kad ES ekonomika atsigauna, stiprėja ir kai kuriuose valstybėse narėse galima kalbėti apie sėkmės istorijas, pavyzdžiui, Lenkijoje, Airijoje, yra pasiekta pakankamai daug pažangos, nors žinoma, kai kurių finansavimo problemų išlieka. Tikoju, Fernandes. Labadiena, ačiū pirmininkė, gerbiamai komisarė, gerbiamai kolegos. Aš norėčiau tiesiog pasidžiaugti pranešėjo Lamasūr darbu. Jis pateikė pasiūlymų dėl inovatyvių finansavimo šaltinių ir apskritai dėl fondų lėšų nukreipimo į ekonomiką ilg, ilgesnių laikotarpių. Šios investicijos turėtų skatinti augimą, tačiau reikėtų nepamiršti, kad pastaraisiais metais ekonomikos politika buvo e, apibriešta labai siaurai ir galbūt dėl tos priežasties Europai nepavyko grįžti į augimo kelią. Šitas Europos ilgalaikių investicijų fondų pasiūlymas galbūt padės ištaisyti tas klaidas ir paskatins strateginės investicijas, kurių ir siekiama Junkerio planu. Taigi ilgalaikių investicijų fondai ir Junkerio investicijų uh, programa turėtų būti nuosekliai susijėtos ir tuomet galbūt visi šie elementai kartu užtikrins didesnį augimą Europoje. Ir mes galėsime sukurti darbo vietas, investuoti tose srityse, kur investicijų poreikis yra didžiausias. Ir taip pat, manau, kad liberalai ir konserva konservatoriai e, pritars šiam pasiūlymui. Džambatski. Gerbimas pirmininkė, kolegos, šiame pasiūlyme pateikiami tam tikri e, investicijų keliai, tačiau vis dėlto šitam pasiūlymas turi tam tikrų abejotinų e, aspektų. Pavyzdžiui, investicijos mažosiuose ir vidutinėse įmonėse arba įmonėse, kurios nėra kotiruojamos biržose, nebūtinai bus daromos iš šitų ilgalaikių investicijų fondų. Šitie fondai ir toliau e, likviduos į e, e, nelikviduos į, ne, neinvestuos į nelikvidžias rinkas, kadangi yra suinteresuoti greitų pelnu. Taigi reikėtų pagalvoti apie trumpalaikės ir vidutinės trukmos investicijas į mažasias ir vidutinės įmonės. Za naš izlazak iz krize. Jakovčič. Manau, kad pagrindinė žodis čia būtų sinergija, kad galėtumėm atsigauti nuo krizės. Tik pasiekę visų mechanizmų sinergijos galėsime iš krizės išbristi. Yra valstybių narių, kurios jau mato krizės pabaigą, bet yra ir tokių, kurios dar jos neižvelgia. Manau, kad reikia užtikrinti, kad Junkerio planas, sanglaudos politika ir ilgalaikiai fondai, kuriuos mes aptarinėjame dabar, dėrėtų tarpusavyje ir užtikrintų sinergiją tam, kad turėtumėm pakankamai um, lėšų, kurios būtų nukreiptos tinkamai. Todėl norėčiau paremti šį pranešimą, e, tvirtai įsitikinęs kad šie fondai bus prieinami ir MVI, nes MVI būtinai reikia įtraukti. Îi dau cuvântul domnului Vigas Miguel pentru un minut. Ačiū, dabar panas Viegas vienai minutiai. Temos na União Europeia um problema grave. Europos Sąjungoje turime labai rimtą problemą dėl to, kad e, ūkio subjektai ar nemato augimo, atsigavimo. Galime kalbėti apie mm, išmanų augimą, tačiau galime galvoti, kad mūsų ūkio subjektai yra akli, tačiau iš tikrųjų problema yra neoliberalistinė politika ir mm, tikrai neveikia valstybės kišimasis į rinkos, negali veikti. Pažiūrėkime į tai, ką ECB padarė e, gelbėjant bankas. E, istorijos mokytojai gali pasakyti, kad recesija gali įveikti tik tai plačių užmojų viešo sektoriaus e, investicijų programos, kurios teikia pirmenybę realiai ekonomikai. Ačiū panas Mono dabar. Mėly kolegos, 2008 metais finansinės rinkos e, žlugo ir ponas Kirsos iš e PP galvo, kad viskas vyksta gerai, tačiau taip nėra. Privati bankinė sistema pernelik trapi praktiškai nefinansuoja realiaus ekonomikos ir MVI, bet to turime toksinių produktų, e, reikia užtikrinti, kad būtų pereita labiau prie, prie tradicinio modelio, kad būtų išvengta spekulacijos finansinėse rinkose rinkose. Ir LTIF sukūrimas, kad būtų galima užtikrinti ilgalaikės investicijas MVI yra labai svarbus, tačiau e, reikia griežtesnio kontroliavimo. Pavyzdžiui, 70 procentų investavimas į ilgalaikius projektus mūsų manimų nepakankamas, o tie 30 procentų iš tų fondų, kurie turi finansuoti ekonomiką, kur nukeliaus. Dar kitas trūkumas dėl šių fondų yra, um, kokią ekonomiką jie finansuos, kad iš tikrųjų tikrųjų gali būti, kad tai nebus ilgalaikis finansavimas, bet to nėra jokių aiškių nuostatų dėl investuotojų. Gali būti, kad MVI net ir biržinės pralys pro užbrieštas ribas. Reikia aiškių garantijų ir antro lygmens taip pat. Dank, Herr Kollege Monod. Es folgt Herr Kollege Hayes. Ačiū dabar Heis. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti komisarę Vestager Europos parlamente. Noriu pasveikinti Alan Lamasur, atlikus puikų darbą su šio pasiūlymu. Manau, kad kartu su Junkerio investicijų planu ir strateginio investavimo fondu mes galėsime užtikrinti, kad Europa išbris iš šios baisios krizės, kur 20 procentų investicijų buvo išimta iš ES ekonomikos nuo Lehman brolių žlugimo. Uh, momento. Dabar mes ką turime padaryti, man atrodo, kas man svarbiausia, tai yra užtikrinti tą tikrumą, nes yra um, daug fondų ir pensijų ir draudimo uh, sektoriuose ir tikrai tie, tie fondai investuos ilgalaikio investavimo fondus, tačiau jiems reikia visų pirma tikrumo, kad tikrai jie galės susigražinti savo pinigus ir antra, jie aišku nori tikrumo dėl tų projektų, į kuriuos jie investuotų ir ko Europai dabar reikia, pirmininkė, būtent to to visiško tikrumo e, laikotarpio. Komisija sakė, kad nuo dabar iki 2020 metų mums reikės paskatinti investicijas um, maždaug 1 trilijono, 2 trilijonų eurų su, e, ribose. Taigi mums reikia tokios priemonės, kad mūsų rinkos turėtų tikrumą, garantijas, kad jie galės investuoti ilgalaikių laikotarpių tam, kad galėtumėm pasiekti to, ką mums reikia pasiekti. Ir galiausiai kai pagerės viešos sektoriaus finansai, kai situacija pagerės, mes matysime daugiau kapitalo projektų ir mes turime perėti prie kapitalo rinkų, nes tai yra geriausias būdas užtikrinti tą stabilumą, kurio mums būtinai reikia. Ačiū kolegai Heis. Ar atsakysite į kolegos Rubik klausimą? Heis. Pone Heis, ar jūs atsakysite į kolegos Rubik klausimą? Prašom, kolega Rubik. Ačiū, aš norėčiau paklausti kolegos Heiso. Bankuose tiesiog dūla firmų projektai, kadangi jie nepasiteisina pagal savo gražą. Ar jūs manote, kad šitie projektai, kurių kol kas negalima įgyvendinti dėl konkrečių priežasčių, bus finansuojami iš e, Junkerio plano. Tikrai sutinku, kad Junkerio planas jiems duos naudos ir galime pasimokyti vieną dalyko iš JAF rizikos kapitalo srityje. Jie naudoja rizikos kapitalą um, strateginiu būdu daug, daug labiau nei mes Europoje. Kodėl sėkmingas verslas Europoje yra nuperkamas JAF kapitalistų ir paverčiamas um, tarptautinio masto multikorporacijomis, o kodėl mes nieko nepadarome? Todėl, kad finansavimas yra labai svarbus. Per finansavimą žinoma, mes galėsime paskatinti e, realios e, Europos ekonomikos augimą. Minutė, fra kolegin Gil. Kolegė Gil. Uh, uh... Pirmininkė, LTIF fondai labai svarbus kanalas perkeliant sutaupytas lėšas į infrastruktūros projektus, ypač derinant su Horizonto 2020 programa. Puikus žingsnis į priekį. Man svarbu, uh, kad e, lėšos būtų nukreiptos į tos projektus, kurie augina darbo vietas ir ekonomiką realioje ekonomikoje. Gaila, kad e, taryba nepritarė parlamento prašymui, kad 60 e, procentų investicijų būtų skirta tokiems projektams. Taip pat gaila, kad nėra papildomų saugiklių garantijų mažmeniniams investuotojams. Mums skubiai reikia priemonių, kurios stimuliuotų rinkų finansavimą ir ekonomiką. Kokį prioritetą matau? Tai yra e, vertybinių popierių rinka. Čia reikia standartizavimo, skaidrumo ir tinkamų kapitalo reikalavimų, e, kredito rizikos valdymo. Noriu padėkoti ponui Lamasur ir pirmininkaujančiai Italijai. Dabar ponė Lopes Bermechio vieną minutę. Ačiū pirmininkė, labas rytas. Europos Sąjunga vis skatina kapitalo rinkų liberalizavimą. Bet juk mes vis dar kenčiame nuo finansų krizės pasiekmių. Šitas naujas investicijų fondų tipas leis didžiuliams anoniminėms investicijų grupėms įsitvirtinti investicijų Mm, ir viešųjų finansų rinkose. Tas dalykas, kuris gali užtikrinti ilgalaik... ir tai jiems užtikrins ilgalaikės sutartis. Tačiau mm, neaišku, kaip, kaip ir kam tie fondai bus panaudoti. Tok, tokius projektus galėtų finansuoti ir bankai bei valstybės ir tai duotų daugiau kontrolės. O tie investicijų fondai bando e, užkariauti šitos projektus. Mes nenorime, kad tokios institucijos kaip ligonės arba kalėjimai būtų finansuojami iš tokių fondų. Rubik. Iš tikrųjų, mes turime pagalvoti apie, apie signavimus, o ne apie mokėjimus. Žinoma, iš ankstinis lėšų numatymas galėtų leisti investuoti ten, kur reikia, tačiau po to vis dėlto vis tiek reikės paaiškinti, iš kur tų lėšų paimti. Aš siūlau valstybėse narėse numatyti tarptautinės licenzijas ir tas licenzijas reikėtų platinti visose 28 valstybėse, pavyzdžiui, mobilaus tinklo bendrovių finansavimui ir kiekviena valstybė galėtų įnešti savo indėlį į Europos investicijų fondą, kaip nuosavą kapitalą ir dinant jį taip pat įmokėti papildomas lėšas ir būtent kuriant taip fondus būtų galima užtikrinti ES biudžete ir lėšų e, asignavimams ir mokėjimams. Ir taip būtų galima ES ateitie padaryti daug mokesnė. Ačiū kolegai Rubik. Pusantros minutės skiriama Liberatski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie Lamassur, pańskie... Ačiū pirmininkė. Ponas Lamasūrė, jūs nusipelnote ir pagyrų, ir mūsų paramos už savo pranešimą. Čia mes dabar aptarinėjome įvairias kliūtis. Ir tai, kad valstybės narėse dar neužbaigta kurti bendrą finansų rinką. O aš raginčiau ne į skirtumus koncentruotis, o pagalvoti, ką mes kartu visi galime padaryti. Mūsų sistemas reikia keisti ir įgyvendinti daugiau bendrijos metodo. reikia keisti investicijų aplinką, o ne, dėl, o ne verkšlenti dėl jos. E, mano frakcijos pozicija aiški. Mes pasisakome už investicijas į realią apčiopiamą ekonomiką. Kaip ponas Rubik sakė, tai investicijos, pavyzdžiui, infrastruktūrą, į transportą. Poreikiai iki 20 metų yra aiškus 500, 600 e, milijardų eurų, o mes kol kas turime tik tai 36 milijardus eurų. Jeigu pavyktų šitą skirtumą padengti iš tų fondų, tai būtų puikus sprendimas. Ačiū ponui Liberatski. Dabar ponia Virkunen. Ačiū pirmininkė. Dėkojame už Lamasūro pranešimą apie LTIF. Tikimės, kad tai gali virsti investicijomis į infrastruktūrą, ekonomikos augimą ir mažas jūtinės įmonės. Tokie investicijų fondai turėtų papildyti tradicinį finansavimo būdą, tai yra paskolas iš bankų. Tai tradicinis būdas gauti įmonėms finansavimą. Mes pageidautume, kad toliau būtų dirbama su bankų reglamentavimu. Bankams nustatyta įvairiausių apribojimų, griežtų reikalavimų, bet turime užtikrinti, kad jie toliau sugebėtų dirbti ir teikti finansavimą MVI. 70 procentų prašymų skirti paskolas yra patenkinama. Panašu, kad dabar bankų sektorius jau vėl pradėjo veikti tinkamai ir finansuoti paskolas. Europa panašu tampa vis patrauklesnė vieta investicijoms tie investuotojai, kurie domis inovacijomis, dažnai nukreipia savo lėšas į Europą ir tai yra gerai. Dabar pusantros mintės Ujeli. Ačiū pirmininkė. Aš tikrai nesu euroskeptikas, aš nenoriu sugriauti Europos Sąjungos. Aš atstovauju socialdemokratams ir mūsų frakcija tiki vieningą Europą. Mes neslepiame galvos smėlyje, ieškome realių sprendimų. Stiprios Europos neturėsime be ilgalaikių investicijų. Suvokime, kad šiuo metu 5,5 milijono jaunuolių neturi darbo. Ar galite įsivaizduoti kad tais laikais, kai aš buvau jaunas, e, mano karto žmonės tūkstančiais vyktų iš Vengrijos, emigruotų, nes neranda darbo savo šalyje. Ar tikrai mes tikime Europos galimybėmis e, tapti konkurencingą pasaulyje? Jeigu taip, tai reindustrializavimas yra neišvengiamas. Aš tikiu tuo, aš tikiu pramonės ateitimi ir investicijomis kurios sukurtų daugiau darbo vietų ir saugesnę visuomenę. Todėl aš raginu Jūs, kad šių investicijų fondų lėšos būtų panaudotos tik Europoje ir nespekuliavimui. Ir beje, nepamirškime rytų ir vidurio Europos, nedalinkime Europos į turtingą ir skurdžią Europą, elkimės teisingai. Ar atsakysite į kolegos Jakovčič klausimą? Dėkuoju, kolega. Jūs kalbėjote apie jaunimo nedarbą ir apie tai, kad reikia industrializuoti Europą. Ar nemanytumėte, kad turizmas galėtų būti ta sritis, į kurią reikėtų nukreipti investicijas. Mes apie tai jau esame kalbėjo kitose, kitomis progomis, tačiau vis dėlto reikėtų grįžti prie šio klausimo, kadangi jam skiriama per daug mažai dėmesio, ypač šiaurinėse valstybėse ir pietų valstybėse, čia yra pakankamai didelis investicijų poreikis. Iš tikrųjų, mažoms ir vidutinėms įmonėms reikia numatyti ilgalaikio finansavimo galimybės, o turizme yra kuriama labai daug darbo vietų ir turint omenyje turizmo didžiulę konkurenciją, iš tikrųjų reikėtų sutikti su tuo, kad turizmui nepakanka investicijų, tačiau gaila, kad Junkerio plane turizmas nesispindi. E, Dančila. Ačiū pirmininkė. Norėdami globaliame pasaulyje išlikti konkurencingi, turime galvoti apie ilgalaikio finansavimo į ilgalaikę ekonomiką e, kelius, kad galėtume užtikrinti investicijų srautų intensyvumą. Pirmiausia, investuotojai nepakankamai pasitikė ir todėl reikėtų privačios investuotojus priversti patikėti e, įgyvendamų projektų e, e, graža ir kad jie pradėtų investuoti į transporto, komunikacijos, energetikos sritis ir taip pat švietimą ir kad būtų įgyvendami projektai, kuriais yra siekiama išsaugoti gamtą. Taigi reikia kurti darbo vietas, kurti perspektyvas mm, ateičiai ir ilgalaikiai investiciniai fondai yra labai svarbus, kadangi Europoje iš tikrųjų yra pakankamai didelė rinka tokiems pro, produktams, kurie bus naudingi ir piliečiams, ir tarptautiniu mastu. Kailiai. Aš nu, taip pat norėčiau pasidžiaugti šią labai svarbą iniciatyvą kurti Europos ilgalaikių investicijų fondus. Aš tiesiog norėčiau manyti, kad tai galėtų būti pakankamas uh, E, variklis e, įgyveninant e, Junkerio planą. Taigi čia yra pakankamai didelės galimybės pasiekti to daugiklio efekto, kalbant apie turto rūšis Šitai investicijų fondai iš tikrųjų yra labai svarbus ir mes turėtume numatyti kuo palankesnės galimybės daryti investicijas iš šių ilgalaikių investicijų fondų, reikia numatyti ne tik tai portfolio, sutelkiant dėmesį į mažas ir vidutinės įmonės, bet ir atsižvelgiant į geografinius tam tikras iš ankstinės nuostatas, kadangi investuojama e, ne visur Europoje, o investicijų reikia ir pietuose, ir šiaurėje. Bayer. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponai Lamasūrų šį pranešimą. LTIF e, sukurs naują finansavimo pagrindą į realią ekonomiką, užtikrinant augimą, tai yra gerai. Aš taip pat norėčiau priminti, kad e, socialdemokratai galvoja, kad ir viešo sektoriaus investavimas yra labai svarbus, galvojant apie strateginį investavimą ir augimą. Viešasis sektorius turi būti e, kaip garantija, galvojant apie tai, kad ir privatus sektorius turi investuoti. Reikia užkirsti kelią spekulacijoms, reikia galvoti apie tai, kad finansinės rinkos turi būti tinkamai e, reguliuojamas kontroliuojamos. Reikia galvoti apie, e, apie privataus finansavimo e, visą e, reguliavimo bazę. Reikia, kad būtų investuojama į uh, kapitalą, kad nebūtų spekuliavimo, kad būtų galima siekti užimtumą ir darbo vietų kūrimą. Ir manau, kad e, svarbiausia yra, koks bus portfelis, jeigu e, tose, kai bus, kai bus investuojama tose valstybėse, kurios netinkamai kovoja su mokesniais rojais. Kolegos Gualtieri nematau. O dabar tada pereisime prie spontaniškų pasisakymų, tačiau norėčiau pasakyti, kad teisės komitete buvo svarstomas klausimas dėl Staniševskio imuniteto